pirmininkė. Dabar komisijos vicepirmininkė ir vyriausiai galiotinė išorės ir saugumo e, politikai pranešys pranešimą apie situaciją Egipte. Prieš suteikdama žodį poniai Mogerinė, aš norėčiau jūs informuoti, kad nebus priimti jokie klausimai pagal Mirnos e, kortelės e, procedūrą. Dabar dėl situacijos Egipte. Iš tikrųjų simboliškai, jeigu mes žvelgime atgal prieš ketverius metus, tai Egiptas, tai praktiškai 24, 24 dieną kilo revoliucija Egipte ir žmonės e, e, šventė e, savo galimybę susigražinti savo ekonominės bei žmogiškasias teisės. Ir ES tikrai rėmė jų demokratijos siekius. O dabar po ketverių metų Egiptas vis dar perina iš, vieno, iš, vienos, politinio, iš vieno politinio režimo į kitą. Po prezidento Mursi dabar kaip tik tai vyksta, tiksliau planuojami yra parlamento rinkimai, būtent kovo pabaigoje. Yra keli dalykai dabar suplanuoti. Tai būtent konstitucija, konstitucinės reformos yra siekiamas ir bus surinkti rinkimai Egipte. E, gegužės mėnesį bus renkamas prezidentas ir Europos parlamento nariai taip pat dalyvavo šiuose prezidentuose. Taigi buvo atsižvelgta atitinkamas rekomendacijas, kuris patikėta delegacijas, ypač kalbant apie būsimus prezidentų rinkimus. Taigi vis dėlto sunkumų yra. Uh, Todėl šį kartą nebus siunčiama e, didelė delegacija, o bus siunčiami tik tai ekspertai, kurie stebės rinkimo procesą, vertins jį, įskaitant taip pat ir rinkiminę kampaniją ir pačią aplinką. Tos rekomendacijos, kurios pateiks e, šią misiją, e, bus aptartos su vyriausybė, kaip ir bus siekiama padėti įgyventi tai tokias reikalingas reformas. Parlamentas būtent ir yra vienas iš e, teisėjų, teisėjų kuros iniciatorių, e, bendradarbiaujant ypač su e, nevyriausybinės organizacijoms, ypač su protestuojančiamis jėgomis. Taigi parlamento rinkimai tai yra svarbus žingsnis rengiant taip pat politinę veiklą, taip pat užtikrintant politinės ir, ir žmogaus teisės ir taip pat įgyvenant reformas, kuriams pritartų visa visuomenė. Taigi, e, politinė veikla ir diskusijos sumažins radikalizavimo riziką. Kitas iššūkis yra akivaizdus, taip, tai būtent saugumo situacijos blogėjimas Sinajos pusėsalėje. Taigi, mes taip pat norime patvirtinti, kad ES prisidės prie Egipto kovojant su terorizmu. Nebus vietos prievartai. Mūsų koordinatoriai kovoje su terorizmu vyks į Egiptą e, ir padės įvertinti saugumo situaciją. Net ne tik tai Egipto suinteresuotumas matyti šioje situacijoje, bet ir mūsų. Kadangi situacija yra trapi visame regione, tai mes e, pritarėme ir džiaugiamės tuo, kad e, Egiptas vėl tapo svarbiu regionų veikėjų, ypač E, e, svarbus Egipto vaidmo vasarą, kai buvo pasiektos paliaubos gazos regione, ypač diskusijoje ir dėrybose tarp konflikto šalių, e, būtent rūdienį vykusių kairę. Egiptas taip pat užsienio reikalų veikėjas, ypač Arabų lygose, Afrikos sąjungoje ir taip pat Afrikoje piečiau Saharos taip pat e, Etiopijos klausimas ir Sudano klausimas sprendžiant. Kad kadangi yra saugumo problemų ir taip pat e, perėjimas yra sunkus į demokratiją, todėl ekonominė situacija yra labai sudėtinga. E, Naujus valdžios, valdžios institucijos eina teisinga linkme, tai, tai būtent sumažinant atinkamus infrastruktūros projektus ir sumažinti ir taip pat įgyvendamas socialinės reformas. E, tai bus aptarta ypač investicijos e, kovo mėnesio konferencijoje. Taip pat e, socialinėme ekonominėje, ekonominėje gyvenime siekiama vėl atgyvinti viltį Egipto žmonių. Taigi šios, šios problemos negali mm, leisti pamiršti taip pat ir žmogaus e, teisų padėties. Pirmiausia, turėtume e, pačios valdžios institucijos atkreipti didesnį dėmesį žmogaus teisų laikymasi, žodžio laisvės laikymasi ir, ir susirinkimų laisvę. E, e situacija, tai, ją, ypač nuo Liepos mėnesio, nebuvo į ją reaguota pakankamai, nes, tai, bet tai yra Taip pat susirūpinimą e, kelia e, tas, tas atvejs, kai 188 e, suimtiesiems buvo skirtos mirties bausmės. Tai yra vieni iš pagrindinių elementų, būtent pagarba žmogaus teisėms ir, ir kiti elementai, siekiant užtikrinti demokratišką Egiptą. Ne, ne tik tai musulmonų brolyjos, bet ir jų E, bet ir jų e, šalininkų bei kitos opozicijos e, sunaikinimas rodo, kad vis dėlto Egiptas nėra pasiekęs tam tikro demokratijos lygio ir taikomas neproporcingos bausmės. Kita, kitas dalykas, tai E, teisės aktai, kurie e, skirti kovai su terorizmu arba susijęs susirinkimų laisvės užtikrinimu, netitinka mūsų ES taikomų standartų. E, bet mes bendradarbiaujame su atitinkamomis institucijomis, ypač bendradarbiaujame su, sta, su, būsiu, su mūsų atstovu, tai būtent Stavros Lamrinidis, ir su, ir su parlamento atstovais spręsdami šias situacijas. ES svarbiausias klausimas yra ne tas, ar mes turėtume remti Egiptą. Nėra kitų alternatyvų. Mes turime bendradarbiauti su juo. Ir, bet klausimas yra, kaip geriausiai mes turėtume remti šitą perėjimą į demokratiją. Egiptas yra vienas iš mūsų pietinių partnerių. Ir jis yra įtrauktas į mūsų kaiminysis politiką. Todėl mūsų veiksmų planas su Egiptu turėtų būti persidėrėtas atsižvelgiant į dabartinę situaciją ir atspindėti tą realybę. Uh, Mes stebėsime e, parlamento rinkimus, mes taip pat stebime, kaip į įgyvendama konstitucija ir atsižvelgiant į būsimus parlamento rinkimus, mes, rinkimus mes žiūrime taip pat, kaip yra laikomasi spaudos ir, ir žodžio laisvės. Mes remiame e, Egipto kovą su, su teroristais e, ir įjimą demokratėjimo link. Tai yra iš esmės mūsų be, visų bendras reikalas, siekiant bendro demokratinio proceso. Taip. Ačiū, poniai vicepirmininkiai. Ponas Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju vyriausiai galiotiniai už jos išsakytus žodžius. Pirmiausia, norėčiau išsakyti kelias pastabas dėl EPP frakcijos pozicijos šiuo klausimu ir taip pat e, nuomonės apie bendrąją rezoliuciją, dėl kurios dėrėjomės su kitomis politinėmis frakcijomis. Tekstas yra ilgas ir detalus. Ir taip yra dėl to, kad mes norėjome ten aptarti viską, kas įvyko ar kas vyksta iki 2014 metų Liepos mėnesio, kas įvyko, kada patvirtinome, nuo to laiko, nuo Liepos mėnesio, kas įvyko, kada patvirtinome prieš tai buvusią rezoliuciją. Taigi tekstas gan ilgas ir galbūt skaičiai nėra šimtų procentų tikslus, nes e, jie yra iš įvairių šaltinių, bet mes bandėme tą tekstą įvesti, tame tekste įvesti tinkamą kontekstą. Pirmiausia, turime pripažinti, kad kalbant apie santykius su šia šalimi ir kalbant apie kovą su terorizmu, pripažinti, kad Egiptas yra labai svarbus partneris. Egiptas taip pat vaidina svarbų geopolitinį vaidmenį, kalbant apie taikos procesą, kuris vyksta artimu, artimuosiuose rytuose. Dar vienas svarbus dalykas. Aišku, kalba eina apie perinamąjį laikotarpį, demokratijos link ir mes remiame tą laikotarpį. Egipte mes norime, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų, pagrindinių teisių ir laisvių. Tai yra labai svarbu ir to nori ir patys egiptiečiai. Tačiau taip pat manau, kad turime atidžiai pamastyti apie konstitucijos įgyvendinimą. Konstitucija įsigalioja maždaug prieš vienerius metus. Konstitucija yra geresnė nei buvo anksčiau Tačiau dabar svarbu, kad konstitucija taptų bendrosios teisės dalimi Dėl to e, vyksantis rinkimai yra labai svarbus, bet aš paraginčiau egiptiečius įgyvendinti tas rekomendacijas, kurios buvo pateiktos po stebėjimo misijos. Stebėjimo misijai vadovavo e, Mario David, mūsų kolega. Tačiau yra ruošiama ir daug teisės, kitų teisės aktų, kurie gali padaryti neigiamą įtaką NVO. Ir aš žinau, kad tai yra kontroversiškas klausimas Egipte, bet norėčiau paraginti Egipto valdžią atsargiai ir atvirai žengti pirmin, nevykdyti priespaudos įgyvendinančios projektus. Dėkoju už gerą valią. Ponas Bostinaru, norėčiau paprašyti visų laikytis jums skirto kalbėjimui laiko, nes mes labai atsiliekame nuo darbo tvarkės. Taigi kreipiuosi į visus ir tikiuosi paramos. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, šią dieną reikia prisiminti. Vyriausiai galiotinė šioje salėje išbuvo daugiau nei septynės valandas. Tai yra pagarbos parlamentui ženklas. Mes turime tai pasveikinti. Ačiū labai. Dabar e, kalbėsiu rumuniškai. Egiptas yra esminė valstybė, labai reikšminga šalis Europos Sąjungai. Tas jau buvo pasakyta ir tą reikia pabrėžti. Turime nepamiršti, kad Egiptas vaidino svarbu vaidmenį gazos konflikto kontekste. Turime nepamiršti, kokį indėlį įnešė ši šalis, kai teko susidurti su grėsmėmis tame regione. Taigi šia prasme ES yra ypatingai suinteresuota šio šalies demokratėjimu ir modernizavimu. Ne tik šio šalies, bet ir kaiminių šalių modernėjimu. Tikimės, kad Egiptas pasieks pažangos. Aišku, mus neramina dabartinė padėtis Egipte, kalbant apie žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Mes suprantame, kad situacija yra sudėtinga po įvykusios revoliucijos Egipte. Taip pat suprantame, kad yra didžiulės teroristų grėsmės. Ypač dabar atsižvelgiant į įvykius Paryžiuje, mes sveikiname pirmininko, e, prezidento Elsisi pastangas uh, siekiant e, tą islamo mąstyseną įtvirtinti Egipte. Ir jis tikrai rodo didžiulę paramą ir jeigu mes norime ramesnio, tylesnio pasaulio, su mažiau grėsmių, tai yra svarbu. Parlamento rinkimų mes laukėme jau ilgai, siekiant, kad demokratija pagerėtų Egipte. Mes tikimės, kad tai bus visa visapusiški, sąžiningi, atviri rinkimai, kad rinkiminė kampanija bus visai traukianti ir atvira. Ir Europos parlamentas taipogi turėtų stiprinti bendradarbiavimą su Egipto parlamentu tam, kad galėtumėme užtikrinti, kad įvyktų Egipte reikiami poslinkiai. Ačiū, ponas Tanukas. Prezidentas po prezidento Mubarako Egiptas išgyveno daug pokyčių ir daug politinių neramumų po to, kai buvo prezidentas Morsi nušalintas. Ir buvo sukilta prieš jo valdymą ir jo pasirinktą šiai šaliai kryptį. Dabar matome šiek tiek stabilumo šioje šalyje, šioje didžioje šalyje. Nuo to laiko mes matėme, kai buvo patvirtinta nauja konstitucija, referendumo būdu buvo išrinktas LCC prezidentas ir taip pat buvo paskelbta apie parlamento rinkimus. Visa tai sveikintina, tačiau tai yra tik kelionės pradžia, o ne pabaiga. Daug vidaus problemų dar reiks išspręsti Egipte, jeigu ši šalis nori tapti pluralistišką arabų demokratiją, kurios nusipelnė to šalies žmonės. Mano frakcija sveikina tuos E, poslinkių susijusių su Egipto koptais ir kitomis mažomis, mažumomis, tačiau labai svarbu, kad tolerancijos lygis būtų matomas ir kitose srityse - žodžio laisvė, išraiškos laisvė, teisė į taikų protestą, teisinės valstybės principai, visą tai demokratijos elementai, kurių reikia laikytis. Daug piliečių kurie šiandien apkaltinti, sulaikyti, nubausti, nuteisti Egipte, dėl to, kad e, naudojasi tomis teisėmis, tai kelia didžiulį nerimą. Nuo 2013 m. birželio mėnesio gavome informacijos, kad 14 tūkstančių žmonių buvo sulaikyta ir 1400 protestuotojų nužudyta ir tai labai neramina. Taip pat sunerimęs esu dėl to, kad žiniasklaida yra varžoma ir mano rinkėjas Londone iš Al Jazeeros televizijos žurnalistas buvo uh, in absencija teisiamas ir dabar negali vykdyti ir dirbti savo darbo regione. Taigi, bendrai kalbant, neturime pamiršti, kad Egiptas vaidina svarbų vaidmenį arabų pasaulyje. Tai yra regioninė jėga ir veikėjas ir turi suvaidinti svarbų vaidmenį ieškant sprendimų šioje situacijoje, pavyzdžiui, kaiminėje Libijoje, ar, tai, ar kovojant su islamo terorizmu Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose daug ko galima pasimokyti iš pozityvių santykių su šia valstybė ir aš sveikinu tai, kad parlamentas rodo susidomėjimą siekiant paramos Egiptui šiame perinamajame laikotarpėje demokratijos link. Tai yra didžiulis iššūkis šiai valstybei. Ačiū. Ačiū. Van Balenas. Ačiū, ponė pirmininkė. Egiptas pats įsipareigojo patvirtinamas nauja konstitucija. Nauja konstitucijoje, kuri mano manimu yra geresnė nei anksti, anks, ankstesnioji, yra kalbama apie žmogaus teisės, kalbama apie lyčių lygybę. Taigi Egiptas dabar turi įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kurių prisėmė. Ir aš sutinku su visais kalbėtojais, kurie kalbėjo anksčiau, kad mes, ES, turime stovėti šalia tų žmonių, kurie siekia laisvės, kovoja už, laisvės, už laisvę demokratiniu būdu ir dabar yra kaltinami pagal atitinkamus tos šalies įstatymus. Ir atsižvelgiant tai, ką sakė Čarlzas Stanokas, svarbu, panašu, kad Egiptas arabų pasaulyje visada vaidins labai svarbų vaidmenį. Taigi po prezidento rinkimų e, seks parlamento rinkimai. Ir būtų puiku, jeigu tie rinkimai būtų sąžiningi ir laisvi, nes tai yra dar svarbus elementas siekiant demokratijos. Turime išlikti, aišku, budrus, bet taip pat turime padėti Egiptui laikyti žmogaus teisų. Pavyzdžiui, kaiminystės programos rėmose galbūt vyriausiai įgaliotinė galėtų pažiūrėti, ką mes kartu su Egiptu galėtume nuveikti, kad paskatintumėme žmogaus teisės. Ačiū, Matijas. Obrigadas, senor prezident. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos vicepirmininkė. Diagnostika yra labai paprasta. Egipte vyksta itin sudėtingi procesai, o mes e, bandome išsiaiškinti, kokias grėsmės kelia Egipto demokratiniai raidai e, šie įvykiai. Ypač aš turiu galvoje grėsmės e, spaudos laisvai, žodžio laisvai. Bet pažvelgime, kas įvyko pastaraisiais metais, ypač pastaraisiais ketveriais metais. Ypač norėčiau išskirti paskutiniųjų mėnesių įvykius ir iš jų pasimokyti. Bet mes neturėtume mokyti Egipto. Pats Egiptas e, turi pasinaudoti egiptiečių apsisprendimo galimybę. Jie patys turi priimti sprendimą. Europiečiai gali įsikišti kaip tarpininkai, kurie nori atkurti visuomenėje taiką. Rinkimų rezultatai galiausiai pakreipė valstybę teisinga linkme, tačiau visi žinome, kokie yra bendri mūsų tikslai ir mes visi kartu galime tą jų labui dirbti. Taigi, ponė, galėtume juos paremti, bet jų nemokyti. Aš manyčiau, kad reikia gerbti egiptiečių teisę priimti sprend, patiems priimti sprendimą dėl savos ateities. Ir jums taip pat dėkoju, e, gerbiamą vicepirmininką, kad tiek ilgai ir tiek vėlai dar esate su mumis. Ačiū labai. Argentinį. Pane Sargentinį. Ačiū pirmininkė. Prieš ketverius metus Egipto žmonės išsilaisvino iš diktatoriaus Mubarako, bent jau jie taip galvojo. Parlamentas tuo pasidžiaugė. Tačiau niekas e, net nekėlė klausimo, kodėl Mubarakas tiek ilgai išliko valdžioje. Tada Egipto žmonės e, daugmaž primtinose rinkimuose išrinko Morsi. Rezultatai mums e, atrodė fantastiškai geri ir europiečiai mm, nesidžiaugia, kad prezidentu buvo išrinktas Morsi, bet tokie jų demokratinių rinkimų rezultatai. Uh, Mes su Morsiu pasirašėme daug susitarimų dėl tos valstybės atkūrimo. Jis gavo naujų įgaliojimų, e, o reakcija į tuos įgaliojimus buvo karinis perversmas. Europos parlamentas, žinoma, oficialiai perversmo nepasveikino, nors daug kas rūt pagalvojo, kad tai buvo geras įvykis. Ir dabar matome, kad Egiptą valdo e, karinis režimas. Aš nesakau, kad Mubarako laikai buvo geri, niekas nenori grįžti nei prie Mubarako, nei Morsi. Tačiau per pastarosius šešis mėnesius maždaug vykusios diskusijos rodo, kad Egiptas yra geopolitinis partneris, jo vaidmuo viduržėmio jūros regione labai svarbus ir jis turi turėti galimybių geriau apsiginti nuo teroristų, ypač papastarojo įvykių Paryžiuje. Ponios ir ponai, man atrodo, kad paskutiniai įvykiai Egipte yra neįtikėtini Mes akivaizdžiai e, ir pagristai bijome teroristų, tačiau tai e, nekelia mums, nesudaro mums e, galimybės sakyti, kad Egipte kas vyksta turi būti ignoruojama, nes negalime leisti, kad viskas sugrįžtų prie nulio. Egipto ambasada kritikuoja žmogaus teisų gynėjus ogi žmogaus teisų gynėjai neturėtų susilaukti tokio vertinimo. Grazie. Ponas Kastaldo, labai ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien Egiptas yra tornado akis. Tornado, kuris apėmė daugelį Afrikos šalių, siekusių demokratinių laisvių, pilietinių teisių, politinių teisių, susirinkimų laisvės, litinių teisių. Tačiau nesuklyskime. Esmė yra ta, kad neretai tos valstybės išgirdusios mūsų kritiką sako, pasižiūrėkite veidrodį ir pamatysit, kokiu trūkumu patys turite. Žinome, kad tarp Palestinos ir Izraelio uh, paskelbtas ugnies nutraukimas, bet ten yra pralieta nepaprastai daug kraujo. Pagalvokime apie religinę toleranciją. Taip, galbūt e, daug kas pagerėjo, bet kol kas padėtis toli gražu netobula. Ir laukdami kitų rinkimų mes turėtume skatinti žmonės sveikiau vertinti padėtį, palaipsniui įvertinti pokyčius per artimiausius kelis mėnesius, matydami, kad elgiamasi neteisingai, mes turėtume nesusilaikyti nuo kritikos. Reikia reaguoti nedelsint, imtis netidėliotinų veiksmų. Turi būti išlaisvinti toje valstybėje uždaryti žurnalistai. Monsieur le Président, il y a un islam acclimaté aux nations. Pone pirmininkė, mes kalbame apie valstybės, kurios uh, E, pripažįsta, kad valstybės teisė yra svarbesnė negu šariatas, bet taip pat yra islamistinių valstybių, kurios sako, kad e, taip nėra, viskas yra atvirkščiai. E, kad mes savo kovoje laimėtume, turime užmėgsti bendradarbiavimo ryšius su musulmonu. E, Europos parlamentas e, e mato, kaip daugelie valstybių islamistai e, pradeda dominuoti, rezultatai yra tragiški. Kokia būtų teisės viršenybės e, padėtis Prancūzijoje, jeigu ją valdytų tokia valdžia, kokią valdo Egiptas? Aš norėčiau priminti, kad Egiptas ir ypač jo saugimo e, pajėgos e, nužudė daugybę žmonių pastaraisiais mėnesiais. Lyderis reikalauja, kad islamas būtų uh, nuplautas nuo smurtinių kaltinimų. E, Pone komisijos e, atstovė, atėjo laikas apsimti politinę atsakomybę ir įvertinti politinius skirtumus. Mes nekalbame apie emocijų manipuliavimą. Mes e, kalbam apie politinius atsakingus sprendimus Mes e, savo sprendimus jau prieimėme, mūsų prioritetas užtikrinti taiką ir išlaikyti civilizuotą gyvenimą. Pone Gabriel. Ačiū ponė pirmininkė, gerbimo vyriausiai galiotinė. Egiptas yra ta valstybė, kuri gali suvaidinti lemia vaidmenį stabilizuojant viduržėmio jūros regioną. Ir aš norėčiau išskirti penkis elementus. Visų pirma, reikia įgyvendinti konstitucinės nuostatas pagrindinių teisų ir laisvių požiūrių. Mes visi puikiai žinome, kad e, teisų ir principų įvardyjimo neužtenka, reikia konkrečių veiksmų. Kokie buvo daromi pažadai per rinkimų kampaniją? Reikia, kad e, Egipto valdžia iš tiesų laikytųsi konstitucijos. Antras dalykas - spaudos ir žodžio laisvė. Nei stabilumas, nei saugimas negali būti suderinami su uždarytais spaudos atstovais. Žiniasklaidos laisvė leistų sukurti pluralistinę visą apimančią demokratišką visuomenę, nes tokia visuomenė yra dialogo pagrindas. Ir būtent toks dialogas visuomenėje leistų atsikratyti Egipto visuomenės polarizacijos Trečias dalykas, mes kalbam apie, kalbam apie tarp konfesinį, tarp religinį dialogą. E, tokiu būdu turi būti užtikrintas pluralizmas. Aš skatinu ir Egipto, ir ES valdžiai remti iniciatyvas, kurios skatina toleranciją e, religijos požiūrių. Ketvirtas dalykas - moterų vaidmuo. Be moterų dalyvavimo demokratijos pokyčiai bus tik daliniai. Moterims turi būti garantuotos teisės, reikia kovoti su smurtu prieš moteris, raginti jų dalyvavimą priimant politinius sprendimus. Ir čia dar kartą reikia imtis konkrečių iniciatyvų. Turėdami e, rezultatus, kuriuos gali pasiekę vyrai ir kuriuos pasiekti padėjo Europos Sąjunga, mes galime kažką padaryti. Dabar Egiptas susitarė su labai dideliu iššūkiu ir mes e, su jo išsprendimo rezultatais galime visi pasinaudoti. Mūsų parama turi būti ilgalaikė, mes turime sustiprinti institucijas ir Egipto socialinę e, visuomenę, demokratiją. Be tų dalykų joks stabilumas regione nebus įmanomas. Ponas Havit. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pripažįstu, kad Egiptas yra svarbus partneris Europos Sąjungai. Šią naktį mes kalbame apie rezoliuciją, kuri kritiškai yra nusteikusi Egipto atžvilgiu ir mes norime, kad kritika būtų išklausyta. Valstybėje 10 tūkstančių žmonių yra uždaryta už grotų, 10 tūkstančių žmonių buvo areštuota dėl terorizmo ir kitų kaltinimų. Tai nėra tinkamas pavyzdys. Ir taip pat Egipto atstovai pasakė, kad nėra tinkamas laikas protestuoti prieš mirties bausmę. Daug preliminarių nuosprendžių buvo dėl mirties bausmės priimta Egipte. Tai nereiškia, kad mes sutinkame arba prieštaraujame ankstesniam prezidentui, tačiau mes visiškai nesitaikstome su tais nuteisimais. Visi tie netinkami sulaikymai yra nereikalingi ir taip pat sumenkinama jos šalies tarptautinė reputacija, ypatingai kai Al Jazeeros trys žurnalistai buvo sulaikyti. Niekas toje šalyje nemano, kad e, bonafide principų įmanoma dirbti žurnalistų toje valstybėje. Taigi to, tie žurnalistai turi būti, kuo galima greičiau, išlaisvinti. Taip pat išpoliai prieš LGBT e, aktyvistus 26 tariamai gėjai buvo apkaltinti. Ir lytinės teisės turi būti gerbiamos toje šalyje kaip bet kurios kitos žmogaus teisės. Taip pat, pirmininkė, kyla klausimas dėl nevyriausybinio organizacijų statymo projekto. Turime reikalauti, kad tarptautiniai fondai, žurnalistai galėtų suvaidinti tinkamą vaidmenį ir kad nebūtų kišamasi į Egipto žmonių politinį sprendimą. Partnerystė turi reikšti būtent partnerystę. Honorevole Desmaker. Ponas Desmaker voorzitter mijnheer howitt iš tikrųjų tai ką aš norėjau pasakyti jau buvo pasakyta trys mano buvę kolegos iš al džaziros yra dabar pasodinti į kalėjimą. Iš tikrųjų, tie žmonės neturėtų būti įkalinami. Jie, tu, jie atliko tik savo darbą. Jie turėtų dabar grįžti namo tie ginčytini įstatymai, kuriuos e, Asirio režimas dabar taiko, e, būtent riboja piliečių teisės. Dabar e, pagal atinkamus karinių teismo nurodymus galima suimti civilius gyventojus ir juos įkalinti. Aš, aš manau, kad kova prieš terorizmą yra labai svarbi, tačiau ne visos priemonės yra pateisinamas. Todėl aš jau būsiu, kad jūs nuolat e, minite žmogus, pagarbą žmogus teisėms ir parlamento rinkimai tikrai yra svarbus, kurie vyks kovo mėnesį. Ačiū. Panas Kiučiuk. Ačiū, ponė vicepirmininkė, mėly kolego. Šiandien kalbame apie padėtį Egipte po to, kai ta valstybė patvirtino savo naują konstituciją. Konstitucinis referendumas buvo labai svarbus žingsnis siekiant politinių poslinkių šioje šalyje. Tačiau prezidento rinkimai, kurie vyko birželio mėnesį, neužtikrino šalies stabilumo ir valdžios reakcija nėra proporcinga į įvairius veiksmus. Tam tikra visuomenės dalis nesutinka su valdžios veiksmais. Matome, kad yra pažinėjimo žmogaus teisės, yra daromas spaudimas nevyriausybinėms organizacijoms, pažabojama žodžio laisvė, taip pat užsipuolami studentai, žurnalistai. Tai destabilizuoja demokratinį procesą šioje šalyje ir sukuria netinkamą socialinę bei ekonominę aplinką. Nepaisant visų neigiamų reiškinių, vis tiek Egiptas suvaidina labai svarbu vaidmenį regione. Privalome pripažinti, kad labai svarbus Egipto vaidmuo gazos e, ruožė, taip pat vedant dialogą su Libija, taip pat siekiant kalbėti apie Etiopiją. E, labai tai yra svarbi šalis, kalbant apie Etiopiją ir Pietų Sudaną. Taigi mes turime vesti dialogą ir bendradarbiauti su visa Egipto visuomenė. Dėkoju. Ponas Lirak. Ačiū, ponė pirmininkė vyriausiai galiotinė. Arabų pavasaris buvo visuomenės judėjimas siekiant demokratijos e, ir išsilaisvinimo. Tačiau tam trūko politinio, socialinio, ekonominio paremimo, Europos institucijų paramos ir laisvės suverenumo dvasę reikėjo išlaikyti. Matome, kad e, vyksta neramumai regione, Libijoje. Matome fundamentalistų barbariškus veiksmus ir Egiptas iš tiesų gyvena sudėtingą, išgyvena sudėtingą laikotarpį opozicijos e, e, veiksmai, jų priespauda nėra priimtina. Mes taip pat turime paremti Egipto žmonės ir taip pat pripažinti, kokį svarbų vaidmenį regione suvaidina ši šalis. Taip pat suvaidina svarbų vaidmenį, bandant užmėgsti dialogą tarp Izraelio ir Palestinos turime užmėgsti kur kas artimesnius santykius su šia valstybė, užtikrinti tvarų vystimasi e, abiejose viduržėmio jūros regiono e, krantuose. E, pone Žoly. Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiotinė, mėly kolegos. Ne pirmąjį kartą mes kalbame čia apie padėtį Egipte. Deja, turint omenyje, kad daug kas kalba apie perinamąjį laikotarpį demokratijos link, vis tiek uh, situacija vis labiau blogėja. Egiptas, Egipte 15 tūkstančių politinių kalinių yra. Tai yra nereliginiai aktyvistai. 147 yra mūsų kolegos. Teismas pasmerkė tai, kad nėra tinkamos e, sistemos e, Europoje, nėra tinkamo teisingumo, yra aklai nediskriminuojamai imamasi represijos priemonių. Egzistuoja korupcijos, piknaudžiavimo sistema ir taikus aktyvistai buvo kartu su kitais 23 asmenimis nuteisti kalėti. Tokie nusikaltimai rodo, kad režimas imasi atitinkamų veiksmų. Egiptas turi sugrįžti prie demokratinių procesų, kuo galima greičiau, kad nežlugtų visos revoliucijos viltis. You, still... Ačiū pirmininkė. Mes eh, dar Matome, kaip Egiptas atsigauna po arabų pavasario rezultatų. Bando atkurti turizmo sektorių, galiu pats paliudyti, nes buvau tenai. Bet koks nestabilumo ar pavojaus atsiradimas atbaido turistus ir dėl to valstybėje padidėjo skurdas. Staiga dabar visa turizmo pramonė sugriuvo. Prieš metus valstybės karinė diktatūra pas, paskelbė 198 žmogaus teisų gynėjų mirties bausmę. Tarp jų buvo ir žurnalistų, ir taikių žmogaus teisų gynėjų. Freedom House, tarptautinė gerbiama organizacija, neseniai paskelbė nuvilinti pranešimą, kuriame yra sakoma, kad laisvoji visuomenė Egipte yra. E, tarp, e, yra labai bloga, padėtis blog, viena blogiausių pasaulių. Kita labdaringa organizacija Open Doors paskelbė, kad Egiptas neturi jokios tikėjimo laisvės. O dabar su siaubu išgirsime, kad diktatorius Hosni Mubarakas yra išteisėtas e, nuo visų e, e, nužudimų, e, samokslo, e, Egipto santykiai su antikiuose su kaiminėmis valstybėmis, įkat Etijopija, yra siaubingi. Egiptas e, Nilo vandeniu neleidžia naudotis, o tai yra pamatinė teisė. 85 procentai Nilo vandens išteka būtent iš Etijopijos. Ponas Obermeier. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Mogerinė ir norėčiau jums padaryti komplimentą. Uh, E, jūs labai ištverminga. Iš tikrųjų, 2014 metais priimta konstitucija numatė pagerinti e, mažumų, ypač religinių mažumų, tai pirmiausia krikščionių padėtį, bet iš tikrųjų tai yra tik popierius, o gyvenimas yra paka, e, koptų pirmiausia yra labai sudėtingas. Matome, kad iš tikrųjų, kad realybė nuo įsivaizdavimo labai, labai skiriasi ir koptų bažnyčios vis dar yra pakankamai prispaustos ir persekėjimas. Taigi, koptų koptų e, atstovai yra pagrobiami ir e, nesumokėjus išpirkos jie yra nužudomi. Tai mes matome, kad, kad krikščionys yra persekėjami pirmiausia tokiamis sritise kaip socialinės paslaugos, e, teisės sauga, švietimas. Jie vykdoma plataus masto diskriminacija. Ir matosi, kad Egiptas per kad Egiptas persekiojimo registrą patenka E, tarp 25 pačių nesaugiausių valstybių sąrašą. Mes matome, kad e, e, Egiptas pirmiausia turėtų pasistengti apsaugoti savo religinės mažumas. Ir tai turėtų būti sąlyga mūsų bendradarbiavimo su Egiptu ir ES neveltui turėtų rūpintis šiomis mažumomis, nes tai yra mūsų visų interesas. Panas Mienman. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū vyriausiai įgaliotinė. Egiptas iš tikrųjų viduržėmio jūros regione yra svarbus e, partneris. Europa e, būtent pabrėžia, kad e, Egiptas yra arabų pasaulio lyderis. Viduržėmio jūros pietuose mes pasame labai sudėtingą situaciją. Ten vyksta labai daug konfliktų, kurie plinta į kitus regionus, pagalvojam apie Libiją, apie gazos klausimą, apie Sirijos dabartinius įvykius, apie Iraką. Bet pirmiausia, prisiminkime ir e, islamo valstybę. Mums reikia atitinkamo regiono lyderio, tai būtent kaip e, stipraus Egipto, kuris galėtų rasti bendrą sprendimą tuose konfliktuose. Ir taip pat mums reikia partnerio kovojant prieš terorizmą, nes terorizmas dabar yra sudėtinga problema. Mes e, privalome įtraukti į bendrą veiklą Egiptą, kad e, šiame regione įsivyrautų taika. Bet yra tam tikros vertybės, kurių mes negalime atsisakyti bendradarbiavimui su Egiptu. Tai yra demokratija, pagarba žmogus teisėms, e, teisės viršinybė ir taip pat e, lyčių lygybė ir nediskriminavimas. Mes pirmiausia prisimename universales teisės ir mes manome, kad, kad visi egiptiečiai pritartų, kad tų teisių būtų laikomasi. Uh, Bet dėje dabar Egipte pastebime situaciją, kad e, nepakankama e, teisė, nepakanka teisės aktų, jie yra netinkamai gyveninami. Žinoma, konstitucijoje yra daug numatyta gerų e, dalykų, bet jie neįgyvendinami. Mes žinome, kad kovo mėnesį įvyks svarbus rinkimai Egipte ir mes tikimės, kad šitie rinkimai vyks dialogo atmosferoje, e, kiek tai įmanoma. Egiptas yra svarbus ES partneris ir mes turime padėti perėti prie demokratijos Egiptui. Mes žinome, kad, kad daug iššūkių dar laukia Egipto. Pone, panas Weinholzeris. Ačiū, e, panė pirmininkė. Iš tikrųjų nėra jokio abejonių, kad e, įvykiai Egipte yra labai svarbus Europai. Mums neturėtų būti nesvarbu, kasgi vyksta mūsų kaiminėje valstybė, kuri tiek ekonomiškai, tiek politiškai yra tokia e, stipri. Žinoma, yra e, mūsų bendras interesas bendradarbiauti. Bet turime, turi stengtis abi pusės, turi būti užtikrintas tvarumas. Pirmiausia, Deja dabar kovojant su islamo valstybė, su teroru, mes orientuojamės į trumpalaikius rezultatus. Iš esmės pili, e, pilietinės visuomenės veikla, nesvarbu, ar čia būtų tai e, pasaulietiško lygmenio, ar, sakykime, religinio lygmenio, kaip, kaip e, musulmonų brolyje, yra dabar patekusi keblė situacija. Dabar yra ribojamos politinės laisvės. Na, dabar taikomas, taikomas tinkami teisės aktai, kurie riboja žodžio ir susirinkimo laisvę. Kaip, e, kaip rodo praktika, e, karo lauko teismai dažnai nuteisia ir civilius asmenys. Ir tai prisideda prie to, kad e, žmonės yra nepatenkinti dabartinė situacija ir būtent pasiektas priešingas rezultatas. Stabilumo nebėra. Be to, Egiptui reiktų priminti, kad kad referendumo priimtoje, priimtoje konstitucijoje yra įsipareigota e, e, laikytis tartautinio sustarimų dėl pagarbos žmogaus teisėms. E, pane Kevičiau. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasigilinti į koptų situaciją į būtent į atkreipti dėmesį į Egipto krikščionių situaciją. Tai yra viena iš didžiausių krikščionių mažumų artimuose rytuose, bet, bet pasarojame metu e, daugybė koptų bažnyčių, e, mokyklų arba namų buvo, buvo užpulti. Jie yra diskriminuojami krikščionys e, Egipte. Jie negali užimti atinkamų postų valdžios institucijose, jie negali mokytis. Ir uh, E, koptų e, parduotuvės žymimos e, atitinkamų ženklų, kad jos būtų atskirtos nuo musulmonų parduotuvių. Saugumo pajėgos užpuolė atitinkama, atitinkamas bendruomenės, koptų bendruomenės. Buvo pasakyta, kad tai musul, musulmonų brolyje atsakinga už šios išpolius, bet už to slypėjo Egipto valdžios institucijos Ir mes matome, kad dabar iš esmės linkstama islamizavimo link. Visi piliečiai turi būti ginami Egipte, be jokios išimties, ypač jeigu jie priklauso mažumoms. Mes reikalaujame, kad krikščionys nebūtų persekiojami ir kad jų teisės būtų išlaikomas. Norėčiau paprašyti, kad ponia Magarinė tuo pasirūpintų, ponia Vaiglė. Ačiū, ponia pirmininkė, gerime ponia Mogherini, jūs iš tikrųjų savo išginėje kalboje pasakėte teisingus žodžius, kad mums reikia pasiekti pusiausvyros tarp Egipto reikšmės kaip valstybės, būtent šiame regione, užtikrinant regiono stabilumą ir taiką. Ir taip pat kalbėjote apie mūsų lūkesčius susijusius su Egiptu. Mes Negalima atsakyti su tuo lūkesčiu, pirmiausia, a, užtikrinant teisės viršenybę, žmog, pagarbą žmogaus teisėms ir taip pat individuo bei kolektyvinės teisės. Mes a, pateikėme rezoliucijų šio klausimu. Bet manau, kad pastaruoju metu a, dabar šiek tiek rūstesnių žodžius pasirinkome, negu Egiptas būtų nusipelnęs. Mes a, Turime suprasti, kad toks, tokia šalis kaip Egiptas yra būtinas partneris dabartinėje situacijoje artimuose rytuose. Artimuose rytuose mes turime įvertinti šios šalies potencialą, būtent užtikrinant stabilumą, e, kovojant su terorizmu. Ir mes siejame savo strateginius interesus su Egiptu. Todėl aš manau, būtų teisinga kad e, padėti Egiptui, e, kad, kad jis demokratė, demokratės ir kad rinkimai bus demokratiški Egipte. Gerimas Boilin. Kaip mes vakar girdėjome, Egipto užsienio reikalų ministras pasakė, kad yra galimybė, kad trys Al Jazeera žurnalistai bus paleisti iš įkalinimo vietos airių paauglys nuo, nuo 2013 metų rūpiučio mėnesio be teismo, kuris buvo įkalintas, bus, bus paleistas. Būtent tai, tai bus, bus padaryta pirmiausia atsižvelgiant į protestus, kai yra pirmiausia Tai, tai paauglystė buvo peršauta ranka ir dabar iš esmės nesulaukia jokio medicininio, medicininės priežiūros savo kalėjime. Jis vis dabar iš esmės pateko į e, kelių šimtų e, kai, kalinių draugiją, kurie taip pat yra nu, praktiškai be teismo kalinami. Ir mano prašymas e, aptarti šitą Abrahamo E, e, problemą ir besa, prašyti, reikalauti besąlygiško jo pareigimo. Ačiū, ponas Smith. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, visi sutinkame, kad Egiptas yra svarbus strateginis partneris regione, taip pat e, sutinkame su to, kas sakoma rezoliucijoje, kad Egiptui dar tenks nuvei, nueiti daug kelio ir taip pat esame įsipareigoję egiptiečių akivaizdoje. Egiptiečių akivaizdoje, kurie taip entuziastingai dalyvavo arabų pavasarėje ir uh, revoliucijoje. Svarbu, kad tos viltys nežlugtų. Dėkoju ponė Magarinė už jos pastabas ir mūsų darbo tvarkė yra bendra. Mes tikimės, kad galėsime jums padėti jūsų darbę su Egipto valdžia. Politiniai kaliniai, žurnalistai LGBT, taip pat NBO įstatymas kelia nerimą, tačiau 17 punkte būtent kalbama apie tai, kad Egiptas turi bendradabiauti su Junktinių tautų žmogaus teisų organizacijomis ir mechanizmai. Šeštame punkte dar e, sakome, kad Egiptas turi ratifikuoti Romos statutą ir pradėti procesą, kad galėtų e, prisijungti prie tarptautinio baudžiamojo teismo. Koks būtų jūsų vertinimas? Man atrodo, kad vertinga būtų paraginti Egiptą imtis tų veiksmų. Ačiū. Epitidėjos. Ta grėsmė, kurią kelia teroristų veikla, džihadistų veikla turi daug elementų ir matmenų. Tos grupuotės, kurios imasi išpolių Europos didžiuosiuose miestuose, jie turi sėbrų kaiminėse musulmoniškose šalyse. Ir mes, jeigu norime užkirsti kelią tokiam reiškiniui. Turime padėti tų šalių vyriausybėms, kad būtų atsikratyta džihadistų tose šalyse. Tokiu būdu jie negalės atvykti į Europą ir negalės imti savo kėslų. Valstybės turi užtikrinti saugumą ir taip pat nepamiršti žmogaus teisų apsaugos. Ir surasi tą aukso vidurį. Ir viena šalių, kur yra grėsmių, Egiptas susiduria su džihadistų grėsmėmis, nes yra žudomi krikščionių e, kunigai, e, vienuoliais, Sinajaus pusėsalyje yra žudomi. Taip, dėl to valstybė per įstatymus atitinkamus imasi karinių priemonių, kad išspręstų tas problemas. Konstitucijoje terorizmas yra nusikaltimas. Priekyba žmonėmis yra nusikaltimas. Reikalingas bendradarbiavimas su Egiptu. Ir tas bendradarbiavimas leis užspręsti teroristų problemą Egipte. Tokiu būdu mes jausimės čia Europoje saugiau. Dėkoju. Ačiū, ponas Tyr. Akivaizdu, kad ES turėtų paremti Egipto stabilumą ir skatinti demokratinius poslinkius šioje šalyje. Tie dalykai vienas kitą papildo. Mes turime padėti kurti demokratinės institucijas. Kovoti su terorizmu, tai turėtų būti prioritetas. Ypač jeigu tai vertintumėme strateginio bendradarbiavimo rėmuose. Radikalizmas, terorizmas yra pagrindinės grėsmės Egipto plėtrai Pirmiausia, prioritetas turi būti skiriama šalies stabilumui, nes tai yra strategiškai labai svarbu ir Europai. Mes turėtumėme užtikrinti platų stabilumą ir saugumą toje pasaulio vietoje. Aišku, yra demokratinių trūkumų Egipte. Tai irgi turime pripažinti. Ačiū, ponas Kofot. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Mogarinė, už tai, kad Minė, paminėjote tuos iššūkius, su kuriais susidurėme e, siekiant demokratijos ir žmogaus teisų Egipte. Aš ką tik lankiausi Egipte, kalbėjau su politinėmis partijomis, spauda, žiniasklaidos atstovais, žurnalistais, e, ekspertų grupėmis ir Kairo. Žinia aiški, ES turi parodyti, kad demokratija, žmogaus teisės ir žodžio laisvė mums yra svarbu. Tai, ką matome dabar, būtent, kad prezidentas El-Sisi vykdo priespaudą prieš visuomenę, demokratiją, žmogaus teisės ir tie veiksmai tokie intensyvūs, kad žmonės net negali išsakyti tai, ką galvoja, jie dėl to yra įkalinami, dėl to mes turime jiems parodyti, kad galime padėti. Matome tokią padėtį, kai arabų pavasaris ir kelias į demokratiją, didesnį atvirumą tampa nauja karinio režimo karta. Ir žmonės to bijo, bijo, kad bus dar blogiau nei Mubarako laikais. Dėl to mes turime keisti 78 punktą baudžiamos teisės įstatymę, kad nebūtų galima kalinti iki gyvos galvos dėl tam tikrų dalykų. Ačiū, pana Zahadil. Ačiū, panė pirmininkė, panė Vagerinė. Pano e, dabartinio apie prezidento vyriausybę, dabar kaip tik tai yra nebūtinai pati idealiausia vyriausybė. Bet kitas dalykas, tai būtų išvengta chaoso. E, tai buvo išvengta e, ekonominės katastrofos, buvo išlaikytas stabilumas nes e, iš esmės kitose Magrebo e, valstybėse buvo tik tai tokios kelios galimybės, tai arba paskesti chaose arba išsigelbėti griežtomis priemonėmis. Kitas dalykas dabar e, matome, kad dabartinė parlamentinė tradicija dabar siejama su islamo tradicija, kaip mes matome Tunise ir, ir Maroke. Kitas pavyzdys yra Turkija. Žinoma, antrasis kelias yra geresnis už firmai. Bet mes, e, kaip e, europiečiai, turėtume priprasti prie tos minties, kad ne vienas iš šių kelių, tai būtent islamizavimo kelių, e, ne, neves prie demokratėjimo, prie mūsų vertybių puoselėjimo. Bet bet kokiu atveju tie keliai yra geresni už tuos, kurie yra e, dabar pastebimi Irake, Libijoje arba Sirijoje. Taigi pragmatiškai žiūrėkime dabartinę situaciją. Aš manau, kad ponia Mogherini dabar nagrinėjo šią temą ir tikrai susitvarkysiu ją. Oreule López Bermejo. millones de egipcios y egipcias. 2010 metais milijonai egiptiečių užėmė Tahiro aikštę reikalaudami savo teisių. Praėjo ketveri metai ir prasidėjo kitokio pabudžio e, represijos. Daugiau negu 800 žmonių žuvo ir daugybė žmonių buvo nuteisti mirties bausme arba įkalinti dėl to, kad jie prieštaravo, tarp jų buvo ir studentų, profesorių lyderių, žurnalistų arba e, e homoseksualistų. Prezidentas Alsisi e, turėtų valstybę valdyti nuosaikiau, bet mes suprantame, kad e, pozityvių poslinkių turi būti pasiekta ir Palestinos Egipto santykiuose. Palestiniečiai turėtų mažiau kentėti. Negalima užsimerkti prieš padėtį e, žmogaus teisų Egipte, nes e, Egiptas e, strategiškai svarbu vaidmenį atlieka. E, Tarptautinis valiutos fondas e, pademonstravo susidomėjimą. ES atrodo rūpi tik tai laisvoji prekyba. Žiūrėdami praeitį, mes turėtume pasimokyti. Egipto ateitis turi būti susijęta su jos pačios žmonių sprendimais. Niekas neturi įsikišti, niekas neturi trukdyti. Ir be abejo, ES turėtų daryti. Ponas Buchner. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbama vyriausiai įgaliotinė Egipte šiuo metu žmogaus teisės dabar dramatiškai apribojamas. Todėl mes rytoj balsuosime dėl rezoliucijos. Bet tos tokių priemonių nepakanka. Situacija yra tokia, kad e, musulmonų brolyje dabar visomis priemonėmis bando patekti į vyriausybę. Būtent vyksta ginkluotos demonstracijos, e, žudimai ir grobimai. Labai svarbu, kad didžioji dalis Egipto visuomenės dabar badauja. Ir tai yra tikrai puikiai galimybė musulmonų brolyjei, kurie dabar teikia savo minimalę pagalbą, palengti į savo pusę daugybę šalininkų. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad neapsiriboti, kad mes turėtume neapsiriboti tą rezoliuciją, kuri apskaitai nėra tokia jau svarbi, bet pažvelgti giliau Mes turėtume padidinti pagalbą Egipto vyriausybei, kad, kad atsigautų ekonomika. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų vyriausiai galiotinę pasistengti, kad tos lėšos būtų padidintos, kurios skiriamos dabar e, Egiptui, kad būtent atgaivinta būtų ekonomika. Winter. Panie Przewodniczący, Wysoka Pani Przedstawiciel. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai daug e, piktavališkų areštų, kankinimo atvejų disidentų atžvilgių akivaizdžiai parodo, kad žmogaus teisų padėtis Egipte prastėja. Ta patį galime pasakyti ir apie e, policijos ir kariuomenės areštuotų žmonių dingimą. Akivaizdu, kad e, teisinė padėtis e, labai pablogėjo. Mirti mirties e, bausmės yra priimamas po masinių bylų nagrinėjimų. Kartais nagrinėjantas bylas net kaltinamieji nedalyvauja ir teisininkai negali jų apginti. Todėl, kaip parodė Egipto, kaip paaiškėjo, Egipto e, teisingumo sistema neveikia teisingai. Pastaraisiais metais Mes turėjome daug kartų kalbėti apie gausius pagrindinių teisų pažeidimus. Kai kalbame apie žmogaus teisės, irgi negalime taksyti su tuo, kas ten yra padaryta. Labai svarbu imtis ryštingų žingsnių ir pagalvoti apie tai, kaip suorganizuoti nepriklausomą žmogaus teisų pažeidimų teisinį nagrinėjimą. Reikia duoti labai griežtą signalą. After... Ponas Kan, ačiū ponė pirmininkė. Po karinio perversmo žmogaus teisų pažeidimai pasiekė e, nerima kelinti mastą Egipte. Dabartinis prezidentas Alsisi e, sukėlė grėsmę egiptiečių demokratiniams siekiams. Radikalizmas kasdien tik giliau įsišaknyje. Pone pirmininkė, Sisi vadovaujamos vyriausybės E, politikos opresyvumas sukuria tik tai daugiau ISIS tipo e, bendruomenių ir tai, kas vyks Egipte, turės įtakos visam regionui. Neteisėtas žudimas, kankinimai e, žurnalistų, gydytojų atžvilgių, Alžazyros trijų reporterių sulaikimas turi susilaukti mūsų ypatingo dėmesio. Tie žmonės turi būti nedelsant paleidžiami. Pilietinė visuomenė dabar Egipte tiesiog yra uh, pažabota. ES negali užsimerkti, matydama, kas dedasi. Turime naudoti visomis vienomis priemonėmis, kad ten vykstantis procesai sustabdytų. Mes e, turime rodyti solidarumą su Egipto pilietinė visuomenė ir sulaikytaisiais e, ar įkalintais asmenimis. Tik kolektyviai bendradarbiaudami su Egipto plačiaja visuomenė užtikrinsime jos ilgalaikį stabilumą ir saugumą. Ačiū. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. Pone pirmininkė, mėly kolegos, situacija Egipte kelia nerimą. Po arabų pavasario procesų situacija smarkiai prastėja. Šalis juda islamizmo link ir mes negalime nuleisti rankų, kai matome, kad islamistai užima vieną didžiausių arabų šalių. Islamo organizacijos yra labai ak aktyvios ir kelia didelę grėsmę visam regionui. Islamo sukilėlių e, metu, e, sukilimų metu Graik e, Egipte buvo daug e, nužudyta krikščionių. Tai reiškia didžiulę karinę grėsmę Europai. Islamas, islamo aktyvistai apsiginklavę e, ir tai yra gausybė organizacijų Boko, Boko Haram, e, Al-Qaeda ir kitos. Mes matome, kad Turkijoje taip pat e, vykdoma islam, islamistiška politika mes turime padėti Graikijos, atsiprašau, Egipto vyriausybei kovoti su tais teiškiniais. Ačiū, ponas Viekas. Praėjus e, ketveriems metams po arabų pavasario matome daug neigiamų reiškinių, matome, kad situacija sudėtingoje padėtyje. Ginkluotosios pajėgos yra pačios svarbiausios dabar šalyje ir vakarai tai puikiai supranta. Junktinės Amerikos valstijos remia Egiptą 1,8 milijardo eurų eurų skiriama būtent Egiptui, tik Kolumbija ir kita šalis dar gauna daugiau finansavimo iš JAV nei Egiptas. Tačiau matome, kad žmonės gyvena labai sunkiai šioje šalyje, o oligarchai tuo atveju vis labiau pralopsta. Ačiū. Ponas Gambus. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė. 2012 metais e, Mubarako režimas buvo nuvestas per arabų pavasarį, tačiau po arabų pavasario dėja neišaušo vasarą. Ir sudėtinga situacija tampa dar sudėtingesnė. Egipto visuomenė, kuri Mubarako dienomis buvo sudėtinga, Morsi laikais sudėtinga ir dabar Elsisi laikais irgi yra labai kompleksiška ir sudėtinga. Egipto žmonės ir Egipt, Egiptas kaip šalis yra Europos Sąjungos bičiulė ir matome, kad tai ši šalis padeda gyvendyti ES tikslus artimuosiuose rytuose, nepaisant tų priemonių, kurių imamasi vis tiek yra, vis tiek yra sumenkinamos žmogaus teisės ir Egiptas e, sunkiai įsitvirtina kaip teisinė valstybė. Mes turime padėti draugams, padėti bičiuliams e, Egipte, tačiau turime gerinti tą draugystę ir bičiulystę su Egiptu. Tai yra kaiminystės politikos tikslas. Ir aš suprantu, kad Europos parlamentas sunerimęs dėl įvykių Egipte. Taip pat matome šiokių tokių pagerėjimo ženklų ir aš manau, kad mes turime pasinaudoti tą galimybę. Tačiau turiu pripažinti, kad abejoju, ar reikia dar priimti vieną rezoliuciją, nepraėjus nei 12 mėnesių dėl padėties Egipte, ypač dabar, kai laikai tokie jautrus. Ir aš manau, kad mes turime palaikyti energingus ir aktyvius santykius su Egiptu, siekiant demokratijos ten ir kitur, kitose pasaulio vietose. Tačiau tą daryti turime ne, nekenkiant pusiausvyrai regione, nes Egiptas visuomet padėjo išsaugoti pusiausvyrą šiame regione. Ponas Panzeri, ačiū. Mes visi žinome, kad Egiptas yra labai svarbi valstybė regione. Egiptas gali ir ateityje galės suvaidinti svarbų vaidmenį. ypač kalbant apie islamo valstybės veiksmus regione, ta valstybė yra labai jautri. Ir dėl to, mat, manau, teisinga būtų pasakyti, kad labai svarbu, jog demokratinio perėjimo procesas turėtų būti, kuo galima greičiau, užbaigtas Egipte. Tai pati geriausia reakcija į šiandienos iššūkius, ypač terorizmo iššūkius. Turime stiprinti teisės, demokratiją ir neneikti, netimti tų teisių. Aš manau, kad e, Egiptas turėtų perimti demokratinius principus kaip savo ateities pagrindą. Ačiū, ponas Ruos. Ačiū, ponė pirmininkė. Egiptas yra svarbi šalis ir būtent dėl to mes esame sunerimę dėl to, kas vyksta šioje šalyje. Matome, kad daug dar yra problemų, problemų, kurios iškilo po 12 metų sausio mėnesio arabų pavasario matome, kad yra religinės įtampos, yra daug abejonių ir visa tai slegia Egiptą, slegia demokratiją ir teisinės valstybės principų šioje valstybėje. Tai yra šalis labiausiai, tankiausiai apgyvendinta arabų pasaulyje. Taigi turime daug vilčių dėl e- Egipto ateities ir, aišku, parlamento rinkimai visuomet yra puikus momentas galbūt atverti naują puslapį siekiant daugiau politinio stabilumo ir būtent to mes ir tikimės ir taip pat turime siekti ekonominio atsigavimo, kad padidėtų BVP šalyje ateityje. Taip pat labai svarbu, kad Egiptas perimtų universalius principus ir mes taip pat tikimės, kad ES priartės prie atidžiai stebės rinkimų procesą ir aktyviau dirbs su Egiptu pagal kaimynystės politiką. Pana Gomiš. Ar tikrai norime įtraukti tarptautinę bendruomenę ir tokiu būdu kurti atsakingą tautą? Ar ir toliau norime persekioti žmonės, sulaikyti žurnalistus, Aldžezyros žurnalistus, LGBT asmenis, tai, ką darė Mubarakas, mo moterų teisės, mažumų teisės, visa tai dabar surašyta šalies konstitucijoje. Šiandien kasdien yra pažeidė, pažeidžiami tie principai. Teisingumo sistema nepriklausomai neveikia šioje šalyje. Taigi mes siekiame tvirto, patikimo, įtakingo Egipto, bet jo nepasieksime, jeigu mes neužtikrinsime stipresnės demokratijos toje šalyje. Kiekvienas Mubarakas, po kiekvieno Mubarako seka Morsis, būtų galima tai pasakyti. Ir mes Europoje privalome pripažinti, jog prarasime ir pralaimėsime visi, jeigu paleisime Egiptą jeigu Egiptas prims netinkamus sprendimus. Tai, ko reikalavo žmonės, Egipto žmonės gatvėse, dabar dėja e, tų principų šioje šalyje nėra laikomasi. Ačiū, ponė Tekarus. Ačiū, ponė pirmininkė. Egipte jaučiamas didžiulis demokratinis deficitas. Egiptas galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį viduržėmio jūros regione, arabų pasaulyje. Tai yra ES partnerė. Egiptas šiandieną kartu su vakarais kovoja prieš terorizmą. Egiptas galėtų būti šalies stabilizatorius kartu su Kipru, Izraeliu ir Graikija. Egiptas yra svarbus partneris, kalbant apie vystimasi ir saugumą, ypač tokiu metu, kai politinės investicijos, ES politinės investicijos į diktatūrą Turkijoje žlunga. Mes galėtumėme ES rasti daugiau energijos ir daugiau dinamikos šioje srityje. Ir tai sumenkintų islamistų planus, jeigu būtent jeigu sustiprėtų demokratinės institucijos ir religijos laisvė. Apie tai kalbama pranešime ir turime nepamiršti, kad niekas nėra tobulas. Net ES pas mus yra demokratinis deficitas. Egiptas turi gauti ES paramą. Egiptui reikalinga parama kuriant demokratiją, kad demokratija būtų geresnė. Stabilumas leidžia užtikrinti demokratiją, sustiprinti žmogaus teisės, kovoti su terorizmu, regiono, užtikrinti regiono stabilumą. Ačiū. Ačiū. Pane Džil. Kaip jau girdėjome šį vakar, Egiptos, Egipto aukščiausias teismas atmetė vienintelį likusį kaltinimą buvusiam prezidentui Hosni Mubarakui. Atsižvelgiant į ankstesnius kaltinimus dėl protestų e, nužudimų, jie irgi buvo panaikinti. Ketverius metus buvo Egipto žmonių e, nešama didelė auka, kuri vis buvo veltui. Juolab, kad e, vadovaujant prezidentui LCC, šimtai e, masiniuose teismuose yra nuteisiami dėl taikių protestų, nevyriausybinės organizacijos susiduria su priespauda. Uh, 13 metų rūpiučio mėnesį tūkstantis protestuotojų buvo nužudyta tose įvykiuose, tose įvykiuose. Tačiau pasaulis nežino dėja tų žmonių pavardžių. Tai rodo, kad dar labiau yra stumiama žmonių į teroristų rankas. Jeigu mes nesimsime veiksmų, galiausiai tai pakenks egiptiečiams ir ES piliečiams. Aš norėčiau paprašyti, kad vyriausiai galiotinė pasakytų, kokia yra jo strategija šiuo klausimu atsižvelgiant į tai, kad vakarų technologijos ir įranga leidžia valdžiai daryti priespaudą prieš piliečius. Ir pats pirmas žingsnis būtų pamastyti, ar nebūtų pravartu uždrausti tokių, tokios įrangos e, eksportą į Egiptą ir kaiminę šalis. Ačiū. Honorable McAvey. Kolegė McAvey. Taraisiais metais e, e, Egipte buvo apie 16 tūkstančių žmonių suimta, pirmiausia tų, kurie protestavo. Daugelis iš jų buvo nuteisti mirties bausme. Ir yra vis daugiau masinių suėmimų, pirmiausia, žurnalistų. E, bet, kaip mes žinome, didžioji visuomenės dalis padauja ir negali gauti medicininės priežiūros, jeigu jiems to prireikia. Taigi situacija nepavydėtina. Ir mes turime aiškiai e, pasakyti Egiptui, kad e, padėsime Egiptui tik tai tokiu atveju, jeigu bus politiniai kaliniai paleisti ir bus e, laikomasi demokratinio teisių. Egiptas, žinoma, yra svarbus ES partneris, tai buvo jau daug kartų pakartota. Tačiau Egiptas vis dėlto turi vis dėlto laikytis ir atitinkamų taisyklių. Galiausiai jūs teiksime žodį vyriausiai galiotinė. Ačiū, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti e, visiems už diskusijas. Pirmiausia, už, e, <laughs> už tai, kad girėte mane, už tai, kad dalyvauju šitame posėdėje. Iš tikrųjų, dabar 9 valanda, na, bet jau reikėtų peržiūrėti tą plenarinių posėdžių organizavimo tvarką. Tiesiog ne dėl manęs, bet dėl jūsų pačių. Man tai iš tikrųjų ne tik tai pareiga, iš tikrųjų nežinau, kaip jūs pripratėte dirbti, bet bet kokiu atveju man yra įprasta e, dalyvauti dis, diskusijoje, kurioje aptarėme svarbus klausimai. Iš tikrųjų įdomu e, klausytis jūsų diskusijoje, tai yra tikras malonumas, nes man tai yra naudinga. Ir taigi norėčiau dar pasakyti, kad e, rytoj iš ryto būsiu taip pat čia. <laughs> Ir Iš tikrųjų, kaip iš jau pasakiau, e, kad jeigu bendradarbiausiu su parlamentu, tai iš tikrųjų taip ir manau, aš bendradarbiausiu su Europos parlamentu. Iš tikrųjų, tai neverta į manęs girti, aš tai tiesiog mano pareiga. Bet, bet aš norėčiau paskatinti vis dėlto e, e, parlamento vadovybę, kad vis dėlto racionaliau būtų sutvarkytas darbo laikas. Taigi, aš manau, kad iš tikrųjų diskusija šią naktį Egipto klausimu iš tikrųjų įdomi. Bet e, tai, tai, tai, tai iš esmės yra trečia jau diskusija, kurioje aš dalyvauju. E, tai e, rodo, kaip iš esmės siekiama pusiausvėros ar dviejų skirtingų dalykų. Tai yra regiono lyderių vaidmuo, kurio Egiptas, kurio Egiptas atlieka pirmiausia artimųjų rytų konflikte ir gali, žinoma, prisimti daugiau vaidmenų, nes jis yra svarbus mūsų kaiminystės ir regiono regioninėje politikoje. Ir kitas dalykas tai yra perėjimas prie demokratijos Egipte, kurį mes turime remti ir mes turime uh, nukreipti Egipte tinkamą linkme, kad būtent uh, Egiptas pirmiausia laikytųsi savo konstitucijos įsipareigojimų žmonėms. O šitame perimo procese aš nesutiksiu su tais, kurie pasakė, kad, kad arabų pavasaris uh, pavirto islamo žiema. Pirmiausia, islamo žiema netėjo į Egiptą. Na, tai čia, kaip, tai čia kaip, kaip jau pasakysi, čia islamo rūdieniu ar, ar prieš islaminiu žiemą. Bet, bet kokiu atveju uh, europiečiams patiems uh, reikėjo daug laiko, kol būtų kol būtų įveiktas tas atotrukis nuo demokratinio pasaulio, dešimtmečių prireikia. O tai čia iš esmės mes dabar per nari griežtai vertiname Egiptą ir kitas e, arabų šalis. Ir sudėtinga įsivaizduoti, kokia, būtų, kokia būtų proceso pabaiga. Bet pradžia buvo arabų pavasario tikrai teikianti vilčių. Ir per keletą metų situacija labai pasikeitė. E, Iš tikrųjų, kai kurios valstybės e, patyrė sėkmės istoriją, e, instituciniai pokyčiai, pavyzdžiui, e, Tunise. Kitas dalykas, pilietinės visuomenės pradėjo veikti aktyviau, o tai iš tikrųjų pridinė vertė toms, toms valstybėms. Tai situacija sudėtinga, čia negalima taip vienu žodžiu apibrėžti. Aš iš tikrųjų negaliu atsakyti į visus klausimus, kuriuos iškėlėte, nes e, vėl 9 valandas tikriausiai diskutuotume, tai būtų per daug. Bet aš e, pasakysiu du dalykus. Iš tikrųjų, konkretus atvejis buvo iškeltas, e, kurį jį iškėlė parlamento narė, kurį išėjo. Aš šį atvejį būtent prieš kelias dienas Dublinę aptariau, tai Ibrahimo Alava atvejas, tai jis yra airijos pilietis, kuris e, Egipte dabar yra e, e, įkalintas. Mes stebime tą situaciją, mes bendradarbiavame ne tik tai su atingomis tarnybomis, mes su airių valdžios institucijomis aptarėme šį, šį klausimą. Taip, jeigu jūs paklausote, ar aš iškėliau vieną ar kitą klausimą, bendradarbiaudamas su Egipto valdžios institucijomis, per, aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų per šitos du mėnesius aš net nesustikau su valdžios institucijomis e Egipte. Na, žinoma, aš e, susitikau su, su, e, susitikau su Egipto užsienio reikalų ministru, su kitais e, valdžios institucijų atstovais, bet anks, anks savo, anks, tada vykdžiau kitas pareigas. O dabartinėje situacijoje ne, dar nesusitikau. Taigi, bet kokiu atveju aš planuoju artimiausių metų oficialiai susitikti su Egipto valdžios institucijų atstovais, pirmiausia, atkirpdama į, į jūsų daugumos pasiūlymus, mes turime skatinti bendradarbiavimą su, su Egiptu tiesioginiu lygmeniu, nes tai bus naudinga mums visiems ateityje. Ačiū. Yra septyni pasiūlymai užbaigti diskusijas, o rytoj balsuosime šio klausimo 12.30. Aš norėčiau padėkoti Jums, ponė vicepirmininkė, už Jūsų dalyvavimą e, šiandienime posėdėje. Iš tikrųjų, šitas e, e,